Good morning, ladies and gentlemen. Labas rytas, ponios ir ponai. Palaukėme beveik 10 minučių. Tikiuosi, kad daugiau kolegų netrukus susirinks. Sveiki tiems, kurie jau atėjo. Ir tęsime darbą pagal darbo atvarkę. Pirmasis šio ryto klausimas yra mūsų nuomonės projektas. Nuomonės referentė ponė Džiufrida. 2015 metų metinė ataskaita ES finansinių interesų apsauga, kova su sukčiavimu. Kasmet pagal 325 straipsnį komisija paskelbė ataskaitą apie priemonės, kurių ėmėsi valstybės narės, kad apsaugotų ES finansinius interesus ir kovotų su sukčiavimu. Pranešimas apie svarbiausias politikos rytis, įskaitant ir sanglaudos politiką. Biudžeto kontrolės komitetas rengia iniciatyvos pranešimą apie komisijos ataskaitą už 2015 metus, o mūsų komitetas rengia nuomonę. Mūsų pranešėja Džufrida pristatys šiandien nuomonės projektą ir aš siūlau, kad terminas pakeitimams būtų pirmadienis, lapkričio 14 diena, vidurdienis. Taigi dabar žodis poniai Džufridai, po to šešėlėms pranešėjams. Prašom, jums žodis. Ačiū pirmininkė. Prieš Pradedant, pirmiausia, norėčiau padėkoti komisijai už metinę ataskaitą dėl kovos su sukčiavimu, kur pateikiami svarbus skaičiai. Rezumuojant, sakoma, kad 2015 metais valstybės narės užfiksavo tam tikrą skaičių pažeidimų. Tik tai tūkstantis 61 iš jų buvo kvalifikuojami kaip sučiavimas, o kiti pažeidimai yra tiesiog netikslumai, klaidos. Skaičiai yra nemenki, tačiau de, kalbant apie detalę sučiavimo analizę, tai reiktų ją atlikti. organizavau spalio mėnesį renginį, kad išklausytume regi generalinio direktorato ir Olafo nuomonės. Buvo malonu pasikalbėti su generaliniu direktoriumi ir techniniais ekspertais. Nes iš tikrųjų e, pačius tyrimus atliko valstybės narės. Duomenys apie sukčiavimą turi būti aiškiai pateikti, kad galėtume gerinti sistemą. Struktūrinių fondų panaudojimas turi atsižvelgti į sukčiavimą. Išlaidų kokybė, kuri apibūdinama vėliau, turi padėti įvertinti sanglaudos politikos vykdymą. Taigi pirmiausia, reikėtų pabrėžti tą ryšį sukčiavimas. Nėra sukčiavimo išaiškinimas, yra ne vien tik tai priemonė išsiaiškinti nuostolį sąjungos interesams. Svarbu pabrėžti, kad praėjusiu metu tyrimai vyko labai svarbiu momentu, kuomet mokėjimai už ankstesnį programavimo laikotarpį buvo vertinami. Turime aiškintis ryšį tarp sukčiavimo ir struktūrinių fondų. Olaf įsteigė naują tyrimo skyrių būtent sukčiavimui su struktūriniais fondais. Kaip sakiau, pasivinarių pranešti atvejai apie sukčiavimą. E, tie atvejų, atvejų skaičius yra virš tūkstančio nes aišku, valstybės narise teisinės sistemos smarkiai skiriasi, šiandien neturime netgi bendro sukčiavimo apibrėžimo. Tiesiog valstybės narės privalo kovoti su sukčiavimu, kad jos apsaugotų sąjungos finansinius interesus. O būdai kovoti su sukčiavimu naudojami tokie patys, kaip ir e, saugant nacionalinius finansinius interesus. Taigi valstybės narės turi apsispręsti, kaip pranešti apie sukčiavimo atvejus komisijai. Ir man atrodo, kad mums reikia efektyviau rinkti tuos skaičius ir faktus. e, būtų pavojinga sakyti, kad vienos valstybės yra labiau komprompuotos negu kitos remiantis tiesiog tais esamais skaičiais. E, labai svarbu, kad tyrimo pabaigoje Olafas nurodė, jog tik tai nedidelis procentas atvejų yra sukčiavimas, visi kiti atvejai yra tiesiog klaidos. Ir aišku, visa tai yra susiję su procedūrų sudėtingumu. Todėl mes turime padidinti techninę paramą vietinėms administracijoms. Tuo pat metu būtina paprastinti sistemą, kuomet lėšos skiriamas pagal sanglaudos politiką. Visą tai reiškia, tai yra gana subtilus reikalas. Ir vertinant skaičius kontekste e, reikia elgtis taip, kad gražintume tinkamą ES įvaizdį. Turime suprasti, kad yra rimto nerimo dėl sučiaimo, tačiau atrodo, kad valstybės narės e, tinkamai dirba šioje srityje ir sukčiavimas nėra tokio masto, kaip kam, kai kam gali parodyti, atrodyti. Tyrimai dėl ES lėšų panaudojimo rodo, kad kartais kyla daug triukšmo dėl nieko. Jeigu norime užtikrinti, kad sanglaudos politika būtų patikima, reikia imtis prevencinių veiksmų o ne skirti dėmesį vien tik tai baudų skirimui, kai kažkas negerai. Reikia bendradarbiavimo tarp valdymo institucijų ir policijos, pavyzdžiui. Tarpusavio supratimo memorandumai turėtų leisti pateikti duomenis apie finansavimo gavėjus. Todėl aš pasiūlysiu tam tikrą tekstą pasiremdama kolegų pasiūlymais. Dabar kiti šešėliniai pranešėjai. Pirmiausia, ponas Jakovčič. Ponios Nikolai nuomonė jis pristatys. Pone Nikolai, pabandysiu kuo geriau tą padaryti. ES institucijos ir valstybės narės yra pareigotos užtikrinti ES mokesčių mokėtojams, kad ES biudžetas yra gerai apsaugotas ir gerai subalansuotas. Todėl mes turime kovoti su sukčiavimu ir garantuoti, kad ES lėšos yra leidžiamas tikslingai ir pasiekia tikruosius naudos gavėjus. Dabar pagal oficialius duomenis, kuriuos suteikia kompetitingos nacionalinės institucijos, tikrinančius ES e, finansuojamus projektus. E, pastebi, kad e, dažniausia klaidų ir netitikimų įvyksta viešuosiuose konkursuose, vykdant operatinės programas ir dažnia, dar yra fiksuojami sukčiavimo atvejai. Šiuo požiūriu Europos komisija rengia darbo programą skirtą prevencijai. Jie nori sustiprinti institucijas, kurios turi tyriejų galės ir kontroliuoja, kaip apsaugoti ES finansinius institu, interesus Olafas yra labai svarbi institucija, turi bendradarbiauti su valstybėmis narėmis, tačiau nepakanka bendravimo, kad mes galėtumėm sumažinti e, sukčiavimo riziką ir e, fondų e, ven, e, neteisingą panaudojimą. ES turime pradėti gerą komunikavimo kampaniją, didinti e, informatumo priemonės, kad žmonės geriau žinotų, e, kas, kokios priemonės ES lygmenių yra priimamos. Be to, reikia didinti projektų vykdymo skaidrumą, ypač kai tie projektai yra gyvendinami iš ES biudžeto pasitelkiant išorinius dar e, fondus. ES e, turėtų įsteigti Europos e, viešąją prokuratūrą, kuri sumažintų e, galimybės sukčiauti ir e, būtų galima išvengti, užkirsti kelią tokiems atvejams. Tai buvo Nikolai. Ačiū toliau. Pone Demato, irgi šešėlinė pranešėja. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti kolegijai už atliktą darbą. Apsaugoti ES interesus yra labai svarbu. Ir aš norėčiau išsakyti keletą minčių, su kuo sutinku, su kuo nesutinku. Sutinku, kad reikia derinti klasifikavimo sistemas, ypač tais atvejais, kai nustatomi pažeidimai. Bet būtina siekti pusiausvyros tarp supaprastinimo ir e, kruopštumo poreikio. Mm, taip mes galime rasti geresnių būdų užkirsti kelią sukčiavimui. Viešieji pirkimai, e, kalbant e, šią temą, yra labai svarbus Europos komisija turi vadovautis auditorumų pateiktomis rekomendacijomis ir pagerinti e, turimas e, kontrolės mechanizmus. Ši politika nėra e, nėra ta, kurioje sukčiavimo atveju nufiksuota daugiausiai pastebėta, kad pastaraisiais metais e, dėl viešųjų konkursų daugiausiai netitikimų iškilo, todėl mes kreipėmės į valstybės narės ir Europos komisiją detaliai išnagrinėti pažeidimus ir kovoti su sukčiavimu tarptautiniu mastu, kad e, e sanglaudos politikos reputacija būtų išsaugota. E, mes jau sakėme, kad sanglaudos politika leidžia pasiekti piliečius, tačiau neretai žmonės neteisingai ją supranta ir dėl to kyla plačių problemų. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Ir taip, ponė Breso ir ponas Ropė šešėlinių pranešėjų. Ponios Renkė vardu jūs kalbėsit? Ar jūs tiesiog pats norėjot? Pirmiausia, ponė Breso, po to žodžius jums. Eh, eh, Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėjau padėkoti kolegai už šį parengtą pranešimą. Jis labai naudingas, jame daug gerų pasiūlymų. Ši tema labai svarbi. Mes labai dažnai žinome, kad tie, kurie kritikuoja sanglaudos politiką, E, sako, kad yra labai daug klaidų, pažeidimų, netitikimų. Bet supraskime, kad dažnai jie yra suklaidinti. Kolegos teisingai pažymėjo, kad e, netaip jau dažnai sanglaudos politikoje sukčiavimo realaus atveju yra nustatoma, kartais pasitaiko klaidų. Kaip ir kiti šešėliniai pranešėjai, aš sutinku, kad taip yra netitikimų, bet didelė jų dalis išplaukia iš to, kad procedūros yra labai sudėtingos. Todėl klaidos gali turbūt, klaidų skaičiai gali sumažėti, jeigu bus bandoma supaprastinti sistemą. Todėl galbūt kartu su Europos komisija mes galėtumėm uh, pagalvoti apie naujų prievalių įvedimą ir galbūt su Europos komisijos regionų generaliniu direktoratu galėtumėm apžvelgti, kiek įmanoma supaprastinti sistemą, kad būtų išvengta netitikimų ir klaidų. Jeigu pažvelgtumėm į tai, kas yra įvardinama kaip e, netitikimai ir pažeidimai, o ne kaip sukčiavimas prieš pastatančio sukčiavimui. Tai suprastume, kad kartais reikia vengti per daug supaprastinti, nes tada irgi nebus gerai. Komunikavimą reikia gerinti, kaip turime kviesti žmonės į Briuselį, kaip jau esame tą darę. Ypač žmonės iš valdymo institucijų, administravimo institucijų turėtumėm pasikviesti ir gal tada mes geriau suprastumėm padėtį Tada darbas būtų paprastesnis ir netitikimų bei pažeidimų skaičiai sumažėtų. Tada, nagrinėdami sutrikimus, mes galėtumėm sutelti dėmesį į sukčiavimą. Reikia labai aiškiai atskirti, kas yra sukčiavimas, kas yra netitikimai ir klaidos. Ir klaidas galim sumažinti, supaprastindami ir tada atneštumėm realios naudos. Dabar ponas Ropė, prašom žodžius jums. Ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų, manau, kad e, klausimas pakankamai svarbus ir nuo to, kaip mes jį įsiaiškinsim ir kokius pateiksim pasiūlymus, labai priklausys, e, kokia bus ateitis. Ypatingai, manau, tai e, įdavau dabartinio periodo ir būtent naujam periodui po 20 metų. Aš turiu keletą minčių ir keletą klausimų norėčiau paprasčiausiai pateikti kurie man e, kelia tam tikrą susirūpinimą. Tai visų pirma, e, kokiosegi šalyse yra daugiausia tų pažeidimų, e, galbūt ne kiekiais, bet pinigų suma ir kokios priežastys tose šalyse yra. Ir kartu noriu, sakykime, gal, galima būtų pasiaiškinti, reiškia, ar nėra tas pats sukčiavimas ir su nacionaliniais pinigais, su nacionaliniais ištekliais. Jeigu tai sutampa sistema, tai reiškia tose valstybėse narėse apskritai yra bloga sukurta finansų valdymo sistema ir galbūt reikia kažkokios, tai sakykime, paramos tom, tom valstybėm, reiškia, kad e, e, na, patobulinti finansų valdymo sistemą. Ir manau, kad e, labai svarbu, kalbant apie sukčiavimą, kalbant, e, reiškia, e, ir apie efektyvų naudojimą, nes neefektyvus naudojimas lėšų praktiškai tai yra tas pats sukčiavimas. Nes e, jeigu, sakykime, neefektyviai išleisi ir tai neduos nei Europai naudos, nei vietinė žmonėm naudos. Ir, ir tada gaunasi taip, kad liktai Na, visuomenėje vyrauja tokia nuomonė, aš tą praktiškai esu patyręs, kadangi dešimt metų teko dirbant savivaldybės vadovų naudotis ES parama ir liktai tokia nuomonė, kad ES pinigai yra kaip kažkokia tai dovana, o ne kaip e, mokesčių mokėtojų pinigai. Vis dėlto manau, kad e, tiek iš Europos, e, reiškia, institucijų tiek iš nacionalinių institucijų mažai yra dirbama, kad e, žmonės suprastų, kad tai yra tie patys mokesčių mokėtojų pinigai ir jeigu vyksta e, sukčiavimai ir grobstimai e, europinių pinigų, kaip minėjau, matyt, lygiagrečiai vyksta taip pat ir nacionalinių pinigų grobstimai. Vienas iš, sakykime, tokių e, pavyzdžių, ką aš galiu pateikti, reiškia, Tai pavyzdžiui, e, jeigu savivaldybė ar regionas sutaupo pinigus, iš jo yra pinigai atimami. Tai yra nepaliekami jam tiem patiems darbams toliau plėsti. Tai yra noras tada, e, reiškia, įrodyti, kad visi pinigai reikalingi. Nu, kaip pavyzdžiui, duosiu tokį pavyzdį, sakykime, statomo gatvė, daromo gatvė už milijoną eurų ir ją galima padaryti galbūt už 900 e, tūkstančių, bet e, stengiamasi padaryti už milijoną, nes jeigu šimtą tūkstančių sutaupysi tos pinigus, e, perims, reiškia, e, centrinės institucijos, ir, ir tada paprasčiausia noras yra išleisti visus pinigus. O jeigu būtų tokia taisyklė, kad jeigu sutaupiai daryk kitą gatvę, kitą darbą pratesinėk, tada būtų noras kuo efektyviau naudoti. Na ir manau, kad e, labai svarbus klausimas yra decentralizavimo dalykai. E, iš tikrųjų, manau, kad e, centralizuotai naudojant ES paramą vis dėlto E, na, politinių partijų įtaka, e, atskirų, sakykime, vadovų įtaka yra labai didelė, e, sakykime, naudojant lėšas. Jeigu mes daugiau decentralizuotumėm ir perkeltumėm teises ir atsakomybės į regioninį lygmenį, iš tikrųjų būtų efektas didesnis ir manau, kad pažeidimų būtų mažiau. Ačiū uždėmesi. Thank you. Thank you very much. Uh, any other wishes from the members? Ačiū, ar bus kitų e, narių norinčių pasisakyti? Mes vis dar kalbame apie e, pranešimą dėl ES finansinių interesų apsaugos, panas Novak. Tam ir atėjote turbūt, kad pasisakytumėte. Ačiū pirmiausia, aš noriu atsiprašyti už tai, kad pavėlavau į šio tikrai svarbaus pranešimo aptarimą. Norėčiau padėkoti ponui Budai, e, kaip šešėlinė pranešėjim padarė šiam tikrai nemažai darbo su šio pranešimu. Manau, kad tema yra viena iš svarbiausių, kokią tik galim šiuo metu aptarinėti. Ir turime blogų naujienų. Daugiau nei 30 procentų ES išaugo pažeidimų skaičius. Tai reiškia, kad e, tikrai mm, reikia kažko imtis, bet e, gerai tai, kad žinome, dėl ko yra tų pažeidimų. Pažeidimų e, lygis yra aukštas dėl per daug sudėtingų teisės aktų, sudėtingos reglamentavimo sistemos. Bet e, aiškiai kalbėkime, kad kalbame apie pažeidimus, klaidas, bet nesukčiavimą. Tai kokie sprendimai? Pirmiausia, supaprastinimas. Ir aš džiaugiuosi, kad regi komitetui tai yra prioritetas. E, Antra, mums reikia e, glaudesnio bendradarbiavimo su, e, tarp valstybių narių, tam, kad būtų galima išvengti tokios praktikos, dėl kurios susidaro pažeidimai ar netikslumai. Ir manau, kad e, jau yra gera pradžia padaryta tokiam bendradarbiavimui. Mes taip pat turime didinti savo partnerių informuotumą apie visus tos klausimus, kurie yra paliečiami šiame pranešime. Todėl, kad tikrai dabartinė padėtis nepadeda užsitikrinti piliečių pasitikėjimo, kai kasmet nustatoma vis daugiau pažeidimų. Taigi mes turėtume siekti tokios sistemos, kai ES lėšos e, paskirstomos gavėjams. kurie tas lėšas įsisavina. Jeigu įsisavinama tik 10 procentų, pavyzdžiui, tai aišku, kad rinkėjų pasitikėjimas dėl to nedidėja ir nedidėja pasitikėjimas mumis ir mūsų darbu. Iš esmės, pranešimas, manau, kad tikrai yra tinkamai suderintas, subalansuotas ir ačiū šią diskusiją. Ačiū. Šiandien čia dalyvauja ponia Andrėja Bordoni iš Olafo. Ar norėtumėt pasisakyti? Ačiū pirmininkė. Labas rytas. Aš esu vienas e, iš ataskaitos bendrautorių, ypač tos dalies, kur pateikiami statistiniai duomenys, tai aš galėčiau Jums pateikti daugiau informacijos susijusios su būtent statistikos dalimi. Pirmiausia, norėčiau akcentuoti, kad Ataskaitoje kalbama apie valstybių narių priemonės skirtas kovoti su sukčiavimu ir pažeidimais. Todėl ataskaitoje dvi dalės. Pirmiausia, politikos dalis, kur kalbame apie politikos priemonės, logistinių ir administracinių lygmenių, priemonės, kurios įgyvendinamos ES lygmenių ir valstybių narių lygmenių, kovojant su sukčiavimu ir pažeidimais. Mm, ir kuriomis siekiama apsaugoti ES finansinius interesus. O kita vertus turime mm, rezultatų dalį. Tai yra pažeidimo ir galimo sukčiavimo atvejai, kurie nustatyti nacionalinių valdžios institucijų ir apie kuriuos pranešta komisijai. Norėčiau tik pabrėžti, kad Olafas, kuris mm, atsakingas už pažeidimų valdymo sistemą, per kurią teikiama šitą informaciją, veikia kaip komisijos tarnyba. Mes gauname visą informaciją, ją tvarkome ir informuojame jūs ir tarybą, e, būtent teikdami šią ataskaitą, taip pat e, informuojame tas institucijos, kurios atsakingos, taip sakant, už visuomenės nuomonę. Svarbu suprasti, koks yra šios ataskaitos turinys. Toks, jis yra toks kokį aš pristačiau. Toliau duomenų palyginamumo klausimas. Galiu Jūs patikinti, kad mes tikrai daug dirbame siekdami palyginamumo. Nacionaliniai ekspertai iš 14 valstybių narių dalyvauja dabar rengiant naują gairių redakciją, tos gairės, kuriomis bus siekiama spręsti pagrindinės problemas, su kuriomis susidurėma praktiškai pranešant apie pažeidimus ir tos pažeidimus e, kvalifikuojant kažkaip. Ir mes e, siekiame, kad e, dabar jau tos gairės, galutinis jų dokumentas, galutinė jų versija būtų parengta iki metų pabaigos. Galbūt per, per pirmuosius kitų metų mėnesius ji bus baigta, bet mes tikrai turime tikslą tokį dokumentą parengti. Šiemet Balandžio pirmą dieną mes patikėme naują pažeidimų valdymo sistemos versiją, kuri tikimės leis nacionalinėms institucijoms e, lengviau gauti informaciją. Mes taip pat e, siekiame tikrai šiuo požiūriu pateikti visas priemonės reikalingas ataskaitų teikimui ir pranešimų teikimui. Kai dėl pažeidimų, apie kurius pranešama, skaičiaus padidėjimo ar sumažėjimo, turiu pasakyti, kad visada labai sunku nustatyti pagrindinės priežastis, dėl ko tų pažeidimų atsitinka. Pirmiausia, tie pažeidimai, apie kuriuos mums pranešama, yra nustatomi vidutiniškai trys metai po to, kai tie pažeidimai padaromi. Uh, Ataskaita dabar 16 metais parengta, bet mes kalbam dabar vidutiniškai apie tai, kas atsitiko 2012-aisiais. Ir į tai reikia atsižvelgti. Antra, priežasčių visada daug, dėl ko didėja ar mažėja pažeidimų skaičius. Mes ataskaitoje bandome tai paaiškinti. Uh, Ir šiemet mes pakankamai aiškiai viską išdėstome. Yra daugiametės programos ir metinės programos. Sanglaudos politika paremta daugiametinėmis programomis. Mm, ir kuo e, toliau tos programos įgyvendinamos valstybėse narėse, tuo daugiau lėšų išleidžiama ir tuo labiau didėja netikslumų ar pažydimų skaičius. Būtent todėl ta tendencija rodo augimą. Kai, kuriems, kai kurių metų laikotarpių, metai po metų ir paskui staigiai krenta. Bet tai yra susiję iš tikrųjų su sanglaudos politikos mm, struktūra. Ispanija ir e, Airija Dvi valstybės narės e, be kita ko pateikė informaciją apie pažeidimus daug metų praėjus po to, kai e, pažeidimai buvo padaryti ir vėliau negu e, kad turėjo būti apie tos pažeidimus pranešta. Taigi turime ir į tai atsižvelgti. Ir dar vienas dalykas, nors nenoriu tikrai jūsų perkrauti informaciją. Dėl tų pažeidimų, kurie kvalifikuojami kaip sukčiavimo atvejai. Mes čia pradėjome analizuoti e, šią problemą iš e, šiek tiek kitokios perspektyvos pastaraisiais metais. Sukčiavimo atveju nustatymas yra nepaprastas dalykas, tai yra sudėtinga ir visada sunku nustatyti, ar pažeidimai padaryti tyčia. E, ir dar vienas svarbus elementas - apgaulės elementas tie, kas bando apgauti kažkokią auką ar e, kibernetinio nusikaltimo e, būdu ar struktūrinių fondų neteisingų naudojimo būdu, turi būti įrodyta, kad buvo pateikti kažkokie, e, kažkokia suklastota fiktyvi informacija tą reikia įrodyti, bet tai sudėtinga. Gauti dokumentai gali atrodyti teisingi, patikimi, tikri ir kartais tik kryžminės patikros būdu, įtraukiant institucijas kitoje valstybėje narėje, ne toje, kur padarytas pažeidimas. Tik tokiu kryžminiu būdu kartais galima nustatyti, kad e, pažeidimo atvejs yra sukčiavimo atvejs. Taigi e, turi būti kontrolė kuri, tokia kontrolės forma, kuri e, leistų atlikti tokį kryžminį tikrinimą. Ir tai, kad mes nustatome tos sukčiavimo atvejus, dabar rodo, kad tokia kontrolės sistema egzistuoja. Ir tos valstybės narės, kurios e, yra valstybių narių, kurios praneša apie labai nedaug sukčiavimo atvejų, lyginant su e, bendra panaudotų lėšų suma. Galbūt e, jūs e, norėtumėte išgirsti iš mūsų, kad yra geros ir blogos valstybės narės, e, bet aš to negaliu padaryti. Vis dėlto matome mūsų ataskaitoje, kad yra tokių valstybių narių, kurių pranešamas sukčiavimų skaičius yra mažesnis nei kitų. Ir dar vienas svarbus elementas. Sanglaudos politika yra sudėtinga. Yra keletas valdymo lygmenų, keletas teisės aktų lygmenų. Pavyzdžiui, viešųjų pirkimų srityje mes turime europinės direktyvas, kurios turi būti perkeltos į nacionalinius teisės aktus. Toliau yra mm, kvietimai teikti paraškas regioninių lygmenių. Paskui mm, kažkokios, kažkokie, pavyzdžiui, konkretus miestai, kurie laimi uh, E, konkrečius projektus, gauna lėšas e, projektams ir tada vykdo konkursą pirkti prekes ir paslaugas. Taigi keturi skirtingi lygiai ir tose keturiose lygiuose gali atsitikti taip, kad taisyklės neteisingai aiškinamos ir neteisingai gyvendinamos. Turim sutikti, kad sistema yra tikrai sudėtinga. Centralizacija buvo pasirinkta dėl to, kad E, tai padeda lėšas nukreipti piliečiams ten, kur jos reikalingiausios, bet turim sutikti, kad sistema tikrai sudėtinga. Ir kad būtų apribuota rizika susijusi su to sudėtingumu, kaip komisija ir Olafas teigia, kad turi būti patvirtintos nacionalinės kovos su sukčiavimu strategijos valstybėse narėse, kad valstybės narės sukurtų atitinkamą sistemą, atitinkamą aplinką, kurioje įvairios suinteresuotosios e, šalis bendradarbiautų siekiant apsaugoti ES lėšas nuo sukčiavimo. Kai kurios valstybės narės jau turi tokias strategijas, dar penkios e, žinome, kad dabar rengia tas strategijas ir dar dvi valstybės narės įsipareigojo pradėti tą darbą. Tai aš manau, kad tai yra labai teigiamas poslinkis ir daugiau informacijos apie tai teiksime per teikdami kitas e, tolesnės mūsų ataskaitas. Ir e, norėčiau padėkoti pranešėjui už darbą ir visiems parlamento nariams. Ačiū už jų pastabas ir įnašą. Mes tikrai viską atsižvelgsime. Ačiū. Ačiū už, išsam, už jų samų pasisakymą. Pone Džiufi, dar norėtumėt pasisakyti? Sì, io volevo aggiungere semplicemente. Taip, ačiū. Na, aš norėčiau tiesiog paminėti tas pastabas pateiktas dėl pažeidimų klasifikavimo, ar kalbėtume apie pažeidimus ar sukčiavimą ir tai tas vietas, kur jie abu e, persidengia. Kaip komisija sakė, iš tikrųjų negali atlikti tokios klasifikacijos, nes viskas priklauso nuo to, kaip valstybės narės pateikia šią informaciją. Yra atvejų, kuomet sustiprinama tikrinimas, pavyzdžiui, Italijoje Tačiau kitose valstybėse narėse nebūtinai tas požiūris toks pats. Taigi vienas iš punktų nuomonėje reišk, kalba apie tai, kad reikia daugiau aiškumo dėl tos klasifikacijos ir kategorizavimo. Nes jeigu čia yra problema, tai kiekvieną atvejį priskirti vienai ar kitai kategorijai yra sunku. E, Italija, Vengrija, Estija labai aktyviai teikia informaciją apie sukčiavimą. Pavyzdžiui, Italija praneša apie daug sukčiavimo atvejų, tuo pat metu e, jie vykdo ir tyrimus. Taip pat e, jie tyria pažeidimus susijusius su ir su sudėtingomis procedūromis. Taigi, mums reikia didesnį aiškumą ir čia, kad išsaugotume ir gerą Europos institucijų vardą. Ačiū, baigiame diskusiją šio klausimu. Šio klausimu, kurį pristatė pana Džiufrida. Terminas pakeitimams, priminsiu, yra lapkričio 14 dienos, pirmadienio vidurdienis. Taigi lauksime jūsų pakeitimų. Na, o dabar kitas klausimas pagal darbo atvarkę. Keitimasis nuomonėmis su pone Analiza Boni, kuri yra Eurocities tinklo generalinė sekretorė. Pana, kolegos pana Vesval ir Albrecht pateikė informaciją apie habitatų, e, buveinių trečią konferenciją. Ir šiandien tęsime diskusiją apie tinklo Rositis e, darbą, jį pateiks šią informaciją ir pateiks savo nuomonę apie buveinių trečiąją konferenciją, apie ES miestų darbuotvarkės situaciją. Tikriausiai norėsite taip pat aptarti ir savo nuomonę apie sanglaudos politikos ateitį po 20 metų. Taigi prašom, pana Bonė, jums žodis. Labas rytas, ačiū pirmininkė už tai, kad pakvietėte Eurocities pasikalbėti su šios svarbaus komiteto nariais. Taip mes Manome, kad svarbiausios problemos, kurias norėtume aptarti su jumis, yra miestų darbo atvarkė. Būtent vakar jūs jau kalbėjotės apie buveinių e, klausimus. Ir taip pat pasinaudosime tą pagundą tarti keletą žodžių apie mūsų darbą dėl sanglaudos politikos ateities. Pirmiausia, miestų darbo atvarkė visi žinome ir kai kurie iš jūsų dalyvavote tame darbe, kuomet buvo patvirtintas Amsterdamo paktas e, gegužės 30 dieną. Po 20 metų kalbų, diskusijų pagaliau turime miestų darbo atvarkė Europos Sąjungai. Žinoma, tai nėra Europos Sąjungos miestų e, darbo atvarkė ar politika, tačiau aš manau, kad tai yra geras išeities taškas sąjungai pradėti geriau dirbti e, miestų klausimais ir kartu su miestais gyvendinti ES prioritetų, dėl kurių sprendžiate jūs, juos gyvendinti vietoje. Taigi, ir spręsti tuos iššūkius, kuriais susiduria Europa šiandien. Noriu priminti Jums, kad didžiausiai iššūkiai kilantis Europai yra būtent koncentruoti miestuose, tai yra klimato kaita, skurdas, socialinė atskirtis, nedarbas, pabėgėlių krize. Visą tai yra iššūkiais ir, ir problemos, su kuriomis susidurime miestuose kasdien. Kaip žinote, darbo atvarkė turi 12 temų ir siūlo tam tikras priemonės, pavyzdžiui, partnerystės, teminės partnerystės, tai yra viena svarbiausių priemonių pagal kurią vykdoma miestų darbotvarkė. Dar kol kas yra pirmosios dienos, nes sustarimas patvirtintas tik tai gegužės mėnesį, o kai kurios partnerystės e, pradėjo veikti prieš 90 mėnesių. Tačiau galima būtų paskalbėti su jumis apie kelis dalykus. Geri dalykai. Tai, kad ir turime darbo atvarkę, turime sustarimą, tai yra puikus rezultatas ir pasiekimas. Regi generalinis direktoratas padėjo mums ir dėjo daug pastangų, kaip visada, pirmininkaujantį Ol Olandiją taip pat tam dėmesio daug skyrė, jūs rėmėte taip pat per savo iniciatyvos pranešimą, kaip ir mes. Taigi tos kolektyvinės pastangos E, buvo veiksmingos. Ir turime išlaikyti šį tempą ateityje. Keturi bandomieji projektai. Keturios bandomosios partnerystės jau pradėjo veikti dėl oro kokybės, būsto, migracijos ir, ir skurdo. Tai pradėtos tos keturios partnerystės ir jau matome kai kurios rezultatus. Lengva nebuvo, E, galiu tai jums pasakyti, nes sujungti, apjungti valstybės narės, miestus ir komisiją e, ties šiomis temomis ir rasti bendrus pagrindus, apsispręsti, kokias problemas kas spręs, pareikalauja nemažai pastangų iš visų pusės. Tačiau yra konkrečių idėjų kurias patiekė kiekviena pusė. Kaip sako prancūzai, gaunasi tas majonezas. Cities, Miestai sureagavo labai aktyviai, nors e, nebūtinai to buvo galima tikėtis, nes buvo svarbu sudominti miestus, investuoti išteklius ir dalyvauti šiuose partnerystėse, tačiau matome, kad miestai reaguoja labai aktyviai, beveik e, veržiasi dalyvauti partnerystėse, sakydami, kad aš noriu ten dalyvauti, kodėl to ne aš ir panašiai. Iš tikrųjų mes bandome padėti komisijai ir pirmininkavimo trejetui kurti partnerystės su aktyviais nariais miestais. Ir taip pat daugiausia dėmesio skirti tinklams, ten, kur galima stipriau signalą pasiūsti, siekiant užtikrinti, kad, kad, kad pavyzdžiui, penki miestai, kurie dalyvauja skirtingose partnerystėse, būtų didesnių bendruomenių atstovai ir galėtų kažką smarkiau pakeisti. Kitas svarbus aspektas - turime koordinatorius kitoms keturioms partnerystėms ir yra miestai atrinkti. Ir kitų metų viduryje turėsime dar keturias partnerystės. Iki 17 metų pabaigos, jeigu neklystu, turėsime 12 partnerysčių, veikiančių partnerysčių. Taip pat teikiame techninę paramą per paskelbtą konkursą, bandoma projekto, kurį pristatė Europos parlamentas dėka, tai turės multiplikatoriaus efektą taip pat. Tačiau be visų šių gerų dalykų svarbu skirti dėmesio ir kitiems aspektams ir galvoti, kaip išlaikyti pradėtą darbą ir galbūt jį pagerinti. Jeigu norime parodyti, kad tas susitarimas e, kažką reiškia miesto politikai, turime galvoti apie tam tikras sritis. Vienas elementas, mes matome, kad e, aktyvumo iš valstybių narių pusės trūksta. Tai yra susitarimas tarp valstybių narių. Ne su miestais, bet tarp valstybių narių, tarp miestų plėtros ministrų. Tačiau ne visos valstybės narės yra aktyvios, dalyvauja partnerystėse. E, mes, pavyzdžiui, dirbame per savo miestus, galbūt netgi parlamento lygmenių reikėtų kelti šį klausimą, kad valstybės narės būtų aktyvesnės, nes kitaip kam reikalingos partnerystės, jeigu valstybės narės nedalyvauja. Ta pati galima pasakyti apie sektorinius komisijos e, direktoratus. Uh, reikia turbūt traukti ne tik Regio generalinį direktoratą, bet ir kitus, nes jeigu kalbame apie direktyvas dėl oro kokybės, tai mums reikia ir aplinkos direktorato dalyvavimo e, su tam tikrų koordinavimu ir taip toliau. Pavyzdžiui, konkurencijos direktoratas e, būstų partnerystė yra labai svarbus nes kalbama apie valstybės paramą ir jos santyki su e, prieinamu būstu. Taigi reikia atitinkamų ministrų, atitinkamų direktoratų dalyvavimo čia. Taigi mes norėjome atkreipti dėmesį į šį elementą, jūsų Europos parlamento narių dėmesį. Kitas elementas, į kurį norime atkreipti dėmesį, nes norime išlaikyti visų šios veiklos aktyvumą. Miestų politika mūsų darbo tarkė nėra privaloma. Sutartėje apie tai nieko nekalbama ir maksimal, maksimumas yra šis sustarimas. Kaip užtikrinti, pavyzdžiui, kaip aš savo tinkle galiu, iš, galiu motivuoti savo šalies miestus, dalyvauti šiose pastangose, jeigu nesame tikri, kad rezultatai, kuriuos duoda partnerystės, prisidės prie ES procesų, teisėkuros procesų. Ar tos partnerystės galės pakeisti kažką, kas neveikia. Pavyzdžiui, išspręsti tam tikras problemas, nereguliuojant ES aspektus vietoje. Tai yra svarbus klausimas komisijai nes komisijos e, darbo programoje 17 metams nėra ne vien žodžio apie miestus. Tačiau problemos, kurios keliamos, jos vyksta juk miestuose. Taigi mums e, tai kelia šiokį tokį susirūpinimą. Norėtume, kad būtų geresnis ryšys su ES teisėkuros procesais. Pavyzdžiui, užtikrinti ryšis su geresnio reguliavimo darbo atvarkė. Kaip patraukti labiau ofici, formaliai vicepirmininką Timervansą į šį procesą, kad jis matytų, kad partnerystės galbūt duos idėjų ir teisėkuros gerinimai. Taigi, kaip išlaikyti institucinį, techninį tempą ateityje. Ir man atrodo, kad čia savo vaidmenį gali suvaidinti Europos parlamentas, siekdamas užtikrinti, kad visos pastangos, kurios buvo dėtos kolektyviai visų institucijų, visų bendruomenių, ir tų partnerysčių rezultatai prisidėtų prie atitinkamų sprendimų prieimimo. Labai konkrečiai, matau, kad regi komiteto nariai galėtų turėti vaidmenį, taip pat ir miestų intergrupė, kur dalyvauja daug šio komiteto narių, reguliariai politiškai stebėtų partnerysčių veiklą. Pavyzdžiui, mes galvojame, kad miestų intergrupė galėtų pakviesti miestus Aš netgi pakviešiau komisijos koordinatorius ir konkrečius miestus dalyvaujančius partneriai išveikime, pateikti informaciją apie jų vykdomą darbą ir kartu pagalvoti, kaip panaudoti rezultatu, tos rezultatus jūsų darbui atskiriems nariams, kurie dirba Europos parlamento sektorinėse komitetuose. Arba regi komitetas galėtų panaudoti uh, tuos partnerysčių darbo rezultatus ir prisidėti prie pastabą apie e, sanglaudos politiką po 20 metų. Ir čia aš pasinaudosiu tą pagundą ir pasiūlysiu keletą idėjų dėl sanglaudos politikos ir miestų darbo tarkės ir sanglaudos politikos sinergijos po 20 metų. E, pirmiausia, kaip panaudoti partnerysčių rezultatus jūsų apmąstymuose, bendruose apmąstymuose apie sanglaudos politiką. Dėl temų. Matome, kad problemas, pavyzdžiui, pabėgėliai, migracija, su tomis problemomis dažniausiai sudarė merai. Ir šias problemas svarbu įtraukti. Aš žinau, kad ir dabartiniu laikotarpiu buvo bandymų pateikti veiklos programas, tačiau tai nėra padaryti lengva. Pavyzdžiui, kaip tie svarbiausi iššūkiai, kurie sprendžiami per partnerystės, kaip jie gali įtakoti sanglaudos politikos, politikos prioritetus. Mums tai yra svarbus elementas, kaip mes galėtume detaliai parodyti, kad būtina dirbti su miestais, su joms, jiems kylančiais iššūkiais. Ir čia svarbu ne tik, kiek pinigų patenka miestų regionams, bet taip pat ir kiek miestai dalyvauja, kuriant tuos prioritetus, juos numatant, kiek miestai dalyvauja nustatant vietos poreikius ir galiausiai tas e, veiklos programas, kurios bus finansuojamos iš struktūrinių fondų. Tai būtų antras mano pastebėjimas apie sanglaudos politiką. Tai būtų tas partnerystės principas miestų darbo atvarkė. Jos pagrindinė motivacija ir principas yra partnerystė. Kad valstybės narės, komisija, miestai, parlamentai ir institucijos dirbtų kartu vykdydamas ES prioritetus. Sanglaudos politikoje tai taip pat turi stipriau atsispindėti. Kol kas tai nėra patenkinama. Jeigu pažvelgsime į Elgesio kodeksą ir partnerystės principas popierio gerai atrodo, tačiau miestai, su miestais nekonsultuojamas, nesikonsultuojama nustatant prioritetus ar netgi juos valdant. Aš manau, kad čia galime kartu dar daug nudirbti ir jūsų parama gyvendinant tokį partnerystės principą struktūrinėse fonduose per kitą programavimo laikotarpį galėtų būti stipresnė, stipresnė. Nes mes visi matome, kad Europos krizė yra susijusi ir su tuo, kad ES yra labai toli nuo piliečių, nuo, nuo vietos ligmens. Manau, kad visi dėl to sutarė. Taigi, kaip panaudoti sanglaudos politiką, kuriant tą stipresnį ryšį su vietos ligmens lygmenių su piliečiais yra svarbu. Prioritetai, partnerystės principas ir priemonės integruotos teritorinės priemonės ir kitos priemonės, kurios padėtų integruotai skirti lėšas yra svarbu. kas iki šiol nebuvo pakankamai panaudojama struktūriniuose fonduose. Galvoti reikia apie tai, kaip tai panaudoti daugiau. Turime dirbti daugiau su komisija ir parlamentu, kad rastume geresnių sprendimų. Manau, kad visų bendras interesas yra geresnis kūrinių fondų panaudojimas ir urbanizuotose teritorijose. Tikriausiai matote, kokie yra e, naujoviškų, inovatyvių veiksmų rezultatus. Ir galvojame apie tai, kaip panaudoti struktūrinius fondus taip pat, e, gyvendinant inovatyvius veiksmus vietoje. Miestai tai gali padaryti. Ir svarbu, kad nacionalinės valdymo institucijos ir regioninės institucijos pripažintų, kad miestai gali panaudoti skolinius fondus. Galbūt ne visi tam, e, galbūt reikėtų daugiau techninės paramos, tai reikia galvoti ir apie tai. Techninė parama turėtų būti skiriama ne tik tai tiems, kas valdo lėšas, bet ir tiems, kurie jas panaudoja vietoje. Mes, aišku, mielai aptartume tai detaliau. Tačiau svarbu e, nepamiršti, kad kartais pastebėti, kad kartais miestai yra blokuojami, nes valdymo institucijos galvoja, kad miestai veiksmingai pinigų nepanaudos. Tai reikia kurti ir daugiau pasitikėjimo, tarpusavio pasitikėjimo. Na ir pagaliau supaprastinimas, daug jau čia girdėjau paminėtų dalykų apie tai, Šį darbą mes stebime taip pat. Ir aukšto lygio darbo grupė siūlo konkrečius pokyčius, kad politika būtų paprastesnė gyvendinti e, valstybės paramos, viešųjų pirkimų srityse, siekiant, kad ši politika būtų labiau sinchronizuota, čia jūsų vaidmuo svarbus irgi, nes <clears throat> tos esamus reglamentus reikės išanalizuoti ir patvirtinti daug anksčiau, negu kad buvo per ankstesnius programavimo laikotarpius. Girdėjau, kad sanglaudos ataskaita bus pateikta tik tai 17 metų pabaigoje, tai yra tam tikras pavojus, nes e, sunku tinkamai pradėti bus veiklos programas įgyvendinti vietoje. Tai tiek apie sanglaudos politikai. Ir mūsų paskutinis žodis jums būtų toks. Mums reikia pergalvoti tai, kaip Europa veikia, kaip ES yra valdoma. Turime turbūt pakeisti savo diskusiją, bent to mūsų merai prašo iš nacionalinių vadovų, Europos vadovų. Panaikinti tą spragą tarp Europos valdysenos, Europos politikų ir piliečių. <clears throat> Ir tai yra ne tik geresnės informavimas apie tai, ką daro Europa. Taip, tai svarbu, tai reikia daryti ir gerinti, tačiau svarbiau yra bendradarbiauti su vietos lygmeniu, dirbti su piliečiais, klausytis ir dirbti kartu. Todėl Tai yra mums svarbus prioritetas mūsų tinklo ir miesto darbo atvarkė yra būtent e, tos dvasios išraiška, būtent užtikrinti, kad dirbtume geriau ES, nacionalinių, regioninių, vietinės lygmenių kartu, siekiant užtikrinti, kad šis Europos projektas nesusilauktų dar vieno breksito. <clears throat> ar kad nacionalistiniai judėjimai, antieuropieški judėjimai neauktų. Mes norime būti jūsų sąjungininkai. Ir todėl mes raginame siekti alijanso, artimiau susijant Europos Sąjungą su piliečiais per mūsų miestus. Kovo 7 dieną kitais metais mes e, rengsime merų sustikimą, kad aptartume su Europos institucijomis ir nacionaliniais lyderiais ir pakalbėti apie tai, kaip viską pasirinkti į priekį, priekį pozityviai ir sukurti mažiau depresyvę aplinką. su kuria susidarėme mes visi, kurie tikime Europą. Taigi mes kviečiame jau dabar jūs į tą renginį ir esame pasirengę dirbti su jumis. Nepaminėjau kito, apie ką kalbėjome vakarą. Ryšys tarp tai darbo tarkių yra svarbus nacionalinių, regioninių, Europos lygmenių kontinentiniu lygmeniu yra svarbu suvokti, kad svarbiausia iššūkiai vyksta miestuose, urbanizacija yra sparti, todėl miestrus reikia laikyti darbo tarkės centre. Tai miestuose kyla problemos, bet ten ir galimi rasti sprendimai. Taip galime sustiprinti ir Europos valdyseną, ieškant sinergijos Ir tik tai taip e, galime eiti į priekį. Ačiū. Ačiū. Ačiū už tokią įkvepiančią kalbą ir už kvietimą. Manau, kad merų aukščiausio lygio susitikimas regi komiteto nariams bus labai įdomus. Pradedam diskusiją. Pane Bresau, prašau. E, grazie, prezident. Dėkuoju, pane pirmininkė. E, Dėkuoju e, Europos miestų tyrimui, e, tokiam išsamiam, detaliam pristatymui. Dabar aiškiai suprantame, kokia yra miestų darbo tvarkės padėtis. Bet aš norėčiau išskirti vėlgi miestų vaidmenį sanglaudos politikoje ir Europos politikoje bendrai. Mes iš esmės šiame komitete kalbame apie sanglaudą, tą turim suprasti. Aš pati sutinku su tuo, ką jūs e, kalbėjote. Iš tiesų, miestai turi aktyviau, struktūriškiau dalyvauti. E, nesgi miestai labai dažnai e, gauna Europos fondus įvairiausiams projektams. Mano nuomonė, miestai turėtų būti aktyviau įtraukti į sprendimų prieimimo etapą, kai mes kūrėme politiką ir taip jie galėtų geriau prisidėti prie strategijos kūrimo ir vėliau projektų gyvendinimo. Labai svarbu pasitelkti miestų patirtį nes būtent jie veikia praktiškai. Aš pati pirmininkauju vadinamai intergrupiai, kuri svarsto periferinių regionų ir kalnų regionų problemas. Ir čia aš skliausteliuose noriu pasakyti, kad aš, kaip ir jūs, labai mėgstu miestus ir miestų klausimais taip pat rūpinosi. Bet grįžtu prie to, apie ką pradėjau. Norėčiau, kad mes pagalvotumėm visi kartu. Sanklodos politika vis tik taigi turi būti bendro horizonto e, Europa 2020 projekto dalis. Ir nepamirškime, kad e, Europoje regionai vienas nuo kito skiriasi. Miestai turi specifinių poreikių, kurie nėra tokie patys kaip kalnuotų regionų poreikiai. Pavyzdžiui, pagalvokime apie kitą programinį laikotarpį. Turėtume akcentuoti, jog lėšos turi būti sutelktos vieną ar kitą tikslą, bet prioritetai turėtų būti geriau apibriešti ir tai turi būti daroma atsižvelgiant kiekvieno regiono specifiką. Aš nenoriu pasakyti, kad tos programos, kuriuos mes rengiame, turi būti pritaikytos visiškai visiems. Aš noriu pasakyti, kad būtina atsižvelgti kiekvieno ypatybės. Tarp mūsų prioritetų Turi būti aplinkos apsauga, kova su klimato kaita. Puikiai tą suprantu, tačiau kad tų tikslų pasiektume, mes negalime vienodai elgtis miestuose ir kalnų regionuose. Į tą būtina atsižvelgti. Europos miestų patirtis čia mums atrodo labai vertinga ir jie galėsime pasitelkti, kai kartu su komisija renksime artėjančias programas ir pagalvosime apie ateities strategijas. Europa turi atremti šiuo metu labai daug iššūkių. Kad tai pavyktų padaryti, turime pasinaudoti partnerystėmis su miestais visų pirma. Kai kalbame, pavyzdžiui, apie migrantų srautus – Taigi be abejo reikia bendradarbiauti su miestais. Mums reikia tokių strateginių partnerių. Dar kartą ačiū. Tikiuosi, kad jūs e, jų savo pasisakymą mums išsiuntinėsite raštu, tada mes galėsim padėti dar geriau pasvarstyti. Ir paskutinis mano pastebėjimas susijęs su to, ką ką tik pasakiau. Jūs priklausote tai grupiai, kuris svarsto supaprastinimo galimybės. Ar negalėtumėt pateikti pasiūlymą ir šioje srityje? Aš žinau, kad jūsų grupė išreikš savo nuomonę, bet mes norėtumėm sužinoti, ką jūs asmeniškai galvojate tiesiogiai. Mes tokiu būdu galėtum geriau pasverti su paprastinimo galimybės. Norėtumėm sužinoti miestų galimybės, nes jie leidžia įgyvendinti Europos projektus. Ačiū. Aš dėkoju poniai Boni už pasisakymą. Mano klausimas labai panašus į tai, ką, ką tik kolegė pasakė. Kaip tiksliau galėtumėm apibriežti E, supaprastinimo grupės poziciją apie miestus, nes jūsgi dirbate Europos komisijoje. Gal galėtumėt pasakyti, koks, kas pasiekta toje grupėje, kokias rekomendacijas įketina teikti, koks jos darbo kalendorius maždaug. Euro miestai, kiek žinau, laukia rekomendacijų, kad galėtų toliau dirbti. For, for... Ar dar kas nors turite pageidavimų ar klausimų? poniai Boniai? Jeigu ne, tada žodis Europos komisijai. Prašau. Ačiū pirmininkė, aš esu iš Europos komisijos atsakingas už miestų darbo atverkę. Labai džiaugiuosi tuo, ką pasakė Analiza Bony. Norėčiau tik tai šiek tiek sureaguoti į tai, apie ką jį kalbėjo. Valstybių narių vaidmuo tiesa. Per pirmasias partnerystės valstybių narių e, dalyvaujančių skaičius buvo nepakankamas, bet apie tai turime galvoti, nes kitose partnerystėse per daug tų valstybių narių buvo ir todėl reikia mažinti jų skaičius. Valstybės narės taip pat aktyviai dalyvauja miestų plėtros grupės posėdžius ir generalinio direktorijos posėdžiuose. Norime, kad valstybės narės leistų pratesti diskusijas nacionalinėje erdvėje arba tarp ministerijų ir su miestais iš skirtingų valstybių. Toks buvo mano pirmas pasimėjimas. Antras dalykas - dėl komisijos generalinių direktoratų dalyvavimo. Iš tiesų, mes galvojame, kad tie generaliniai direktoratai, kurie E, yra susijęs su šiomis temomis, turėtų aktyviai dalyvauti, gal net gimtis lyderių vaidmens stadijoje dėl žiedinės ekonomikos e, aplinkosaugos generalinis direktoratas turėtų būti įtrauktas, taip pat turėtų būti įtrauktas GRO ir konkurencijos generalinis direktoratas. Labai daug generalinių direktoratų E, dėl oro kokybės. Mes jau bendradarbiaujame su energetikos ir aplinkosaugos generaliniais direktoratais, bet yra įsteigta grupė, kuri iš anksto parengia posėdžius, į kuriuos dalyvauja ir DigiMove, ir DigiGrow, ir DigiResearch. Šeši ar septyni generaliniai direktoratai įsitraukia. Darome viską, ką galime ir toks yra mūsų tikslas. Visiškai sutinkame, kad be e, tų generalinių direktoratų dalyvavimo partnerysčių kokybė nukentėtų. Trečias pastebėjimas garantija, kad e, tos partnerystės tarp miestų darbos varkės ir miestų bus e, naudingos. Kol kas nieko garantuoti negalime, tačiau aš Jums pažadu, kad mes svarstysime rekomendacijas. Negaliu garantuoti, kad visos rekomendacijos bus įgyventos, bet galiu garantuoti, kad padarysime kažką su veiksmų planu. Mes jį pažiūrėsim. Ir kai aš sakau mes, Turiu galvoje iš dalies komisiją, bet pirmiausia teisės aktų, kurie Europos parlamentas ir Europos taryba. Taigi, be abejo, jums teks didelis vaidmuo. Ir e, būtent dėl to, ir čia perinu prie savo ketvirto pasisakymo, Europos parlamento vaidmuo labai svarbus. Remgiant Amsterdamo paktą, Mes stengiamės, kad jame būtų parlamentas aiškiai įvardintas e, ir apibriešta jo rolė. Miestų plėtros grupės ir gyvenlio direktorato grupės nariai būdavo kviečiami į parlamento posėdžius, kai jūs kviečiate mus atvykti, mes irgi visuomet ateiname. Taigi mes esame įsitikinę, kad Europos parlamentas yra pagrindinis veikėjas, nes jeigu rekomenduojama keisti direktyvą arba keisti finansinės priemonės, tai visų pirma teisės aktų kuriejas turi rūpintis, o ne komisija. Taigi parlamentas ir taryba yra labai svarbus, kad miestų darbos virkėt neštų naudos. Ir baigdamas, sanglaudos politiką noriu pasakyti, apie sanglaudos politiką štai ką noriu pasakyti. Žinome, kokia yra miestų darbo atvarkė ir kokios jos rekomendacijos kitam politikos laikotarpiai. Todėl mes rekomendavome įkurti partnerystę su žmonėmis, kurie dirba su miestų darbo atvarkė. E, Partnerystė šią temą yra kūriamos gana greitai ir rekomendacijos yra teikiamas labai greitai. Nereikia laukti, kad visos veiksmų plano rekomendacijos būtų paskelbtos, kad pradėtume jas įgyvendinti. Pradame jas įgyvendinti vos tik gavę. Pirmiausiai įvertinamos svarbiausios, paskui kitos. Ir dar baigdamas noriu kartą padėkoti Europos parlamentui. Jūs mums davėte pinigų, kurie bus panaudoti sekretoriatui kurti. Ir e, tai iš tiesų, iš tiesų padės e, funkcionuoti miestų darbotvarkiai, suteikti jai administracinę paramą, užtikrinti deramą kontrolę ir stebėseną. Dar kartą ačiū. Taigi dar kartą kartuoju, parlamentas atlieka labai svarbu vaidmenį, esame visuomet pasirengę jums suteikti informaciją. Ačiū. Ačiū. Pone Boni, žodis jums klausimams atsakyti. Um, so one, uh... Ačiū. Trumpa pastaba dėl to, ką sakė Mercedes. Miestų ir kaimo vietovių sinergija. Aš sutinku. Visada sakiau, kad tokia sinergija reikalinga. Taip pat galbūt reikėtų kalbėti apie metropolių dimensiją veiklos programas, nes dažnai metropolių zonos apima daugiau nutolusius periferinius regionus, tolimesnės e, bendruomenės ir dažnai kyla tiesiog susisiekimo problemų su miesto teritorijomis, e, kyla darbo rinkos problemų klausimų. Tai gal iš tikrųjų tą kryptimį reikėtų toliau e, kreipti mūsų diskusiją. Ir e, aš teiksiu ir pasiūlymų raštu. Dėl supaprastinimo aukšto lygio grupės ir e, dabartinės situacijos Keturios ataskaitos dabar yra parengtos. Viena mm, dėl finansinių priemonių ir kaip būtų galima pagerinti tų finansinių priemonių taikymą. Viena ataskaita dėl supaprastintų mm, išlaidų sistemos, nes tai yra tokia priemonė, kuri tarsi yra ir dabartiniuose reglamentuose, bet e, jai nesinaudojama. Uh, Todėl, kad baiminamasi ar nepasitikima gavėjais, ar nepasitikima, kad e, valdančiosios institucijos nesilaikys taisyklių, ar kad bus galiausiai audito, po audito prarandamos lėšos. Taigi yra rekomendacijos dėl to. Taip pat pateiktos e, rekomendacijos ataskaitoje dėl MVI galimybių, kaip e, mes e, galime užtikrinti jų finansavimo galimybės. Ir paskutinė e, rekomendacijos rytis kartu su Lenkijos delegatu parengta dėl papildymo. Taigi, tai ko gero pati išsameusia ataskaita iš tų, kurios iki šiol parengtos. Iš principo, joje nagrinėjami visi klausimai, kurie yra gavėjų regioninių institucijų, nacionalinių e, institucijų problemų šaltinis. Ir ten analizuojamos e, problemų priežastis, kodėl nesinaudojama struktūriniais fondais, kodėl nesinaudojama supaprastinimo priemonėmis, kurios yra numatytos ir taip toliau ir panašiai. Ir mes norėjome visą tai įrašyti e, į ataskaitą ir parodyti, kad e, papildymas tai yra mm, nacionalinių institucijų ir virš nacionalinių institucijų numatomi papildomi teisiniai reikalavimai. Mm, jie, kad tas papildymas kyla dėl e, skirtingų nuostatų, Ar dėl tų skirtumų, kurie atsiranda tarp ES teisės aktų ir e, nacionalinių nuostatų, kurios patvirtinamos e, tuos teisės aktus perkeliant į nacionalinę teisę. Taigi reikia galvoti apie įvairius reglamentavimo lygmenis, dėl kurių mm, atsiranda valdymo institucijos sudėtingoje padėtyje. Ir viena iš sričių, kurią kurią mes analizuojame, tai važiuoja audito sritis. Daug valdymo institucijų netaiko supaprastintų išlaidų procedūros, todėl kad e, bijo, kad per auditą jos e, netitiks iki galo visiškai pedantiškai taisyklių Taigi nacionalinės institucijos tokiu būdu bando apsisaugoti ir todėl priima papildomas teisinės nuostatas. Taigi auditas yra tas rytis, kur yra probleminė, kur reikalingas supaprastinimas ir vienas iš pateiktų pasiūlymų yra tas, kad galbūt auditui nereikia nereikia visų lygmenų audito, nuo regioninio audito iki audito rūmų, kad vis, viskas būtų um, audito metu tikrinama visi lygmenys. Galbūt reikėtų taikyti subsidiarumo principą. ES e, auditas galbūt galėtų galvoti apie nacionalinio ligmens e, kontrolės sistemos veikimą, bet nesigilintų į konkrečius nacionalinių lygmenių gyventinamus e, projektus. Už juos turėtų būti atsakingos e, nacionalinės institucijos. Tai tai būtų išvengta per didelio auditavimo tų gavėjų, kurie galiausiai susiduria su didžiulė našta, net e, galbūt pateikia dešimties eurų pro, projekto pasiūlymą, jie turi paskui pereiti per penkis auditus. Dar vienas klausimas valstybės pagalbos ir um, viešųjų pirkimų sritis. Tai yra dvi sritis, kurios taip pat yra labai detaliai reglamentuojamas. Ir apie tūkstantis puslapių. Tiek ir valdymo institucijos, ir labai nedideli gavėjai tiek turi išanalizuoti, turi netgi kiekviena MVI turėti labai daug žinių apie visus reikalavimus, kurie taikomi ES ir tai yra tikrai visiškai neproporcinga. Tai kaip užtikrinti, e, kad tada, kai patvirtinamos veiklos programos, būtų patvirtinamos ir valstybės pagalbos e, sistemos ir šiuo požiūriu teikiama konkreti rekomendacija, kad nereikėtų kiekvienais metais tikslinti su konkurencijos generaliniu direktoratu, ar, ar visos taisyklės tebe galioja. Viskas turi būti iš anksto aišku ir visos taisyklės turi būti labai aiškios. Kalbame apie labai svarbes ir sudėtingas ES politikos kryptis, tik čia viskas turi būti labai aišku. Toliau antriniai teisės aktai. Yra um, teisės aktai, dėl kurių parlamentas kaip teisėkuros institucija, kurios parlamentas patvirtino dėl uh, ESF, dėl kitų um, priemonių, bet yra ir antriniai teisės aktai, yra įvairiaus, įvairūs gairių dokumentai, įgyvendinimo aktai e, ir taip toliau. Ir dėl to susidaro labai sudėtinga reglamentavimo sistema ir mm, sudėtinga praktiškai naudoti gaunamas lėšas gavėjams. Ir antriniai teisės aktai yra privalomi auditoriams ir dėl to um, kyla labai daug problemų. Taigi, kaip galima sumažinti antrinių teisės aktų kiekį ir kaip užtikrinti, kad baziniai teisės aktai numatytų pakankamas nuostatas, kad uh, jas būtų galima įgyvendinti praktiškai. Ir dar vienas uh, svarbus uh, aspektas yra terminai. Jūs turite užtikrinti, kad visi reglamentai būtų, ar visos taisyklės būtų patirtas kaip įmanoma anksčiau, kad būtų galima pradėti įgyvendinti visas veiklos programas. Jeigu um, mes pradėsime įgyvendinti naują sanglaudos politiką, nors dabar matome, kad daug valstybių narių jos nebenori, Vis dėlto, jeigu bus nauja sanglaudos politika, tai turime užtikrinti, kad e, e, jos įgyvenimas prasidėtų laiku. Mes priešingai mes susidursim su tą pačią situaciją kaip ir šiandien. Ir galiausiai ataskaitų teikimo mechanizmai. Mm, taip, e, sanglaudos politika šiandien yra vienintelė, kurios vertinimo sistema yra pati stipriausia. Yra rodikliai, visos valdymo mm, institucijos, e, regi, e, redigio generalinis direktoratas parengė labai detalės gairės, kalbant apie ataskaitų teikimą. Visą tai daroma tam, kad sanglaudos politiką būtų galima apginti ir parodyti, kad ji duoda konkrečių rezultatų, bet tuo pačiu metu yra tokių ataskaitų teikimo reikalavimų ir mechanizmų, kurie yra tikrai perdėti ir galbūt juos reikėtų supaprastinti, e, užtikrinti ryšį tarp Europos plėtros fondų ir Europos struktūrinių fondų ir mūsų ataskaitoje taip pat teikiamas rekomendacijos šią linkmę. Ir Dar vienas dalykas, ne vien mano pozicija, bet ir kitų e, grupės narių. Kai kurie mūsų pasiūlymai įtraukti į omnibus e, reglamentą, bet yra nemažai neteisėkuros pasiūlymų, kuriuos labai paprasta būtų galima praktiškai gyvendinti. Reikia tik noro. kad būtų noras visose sistemos lygmenyse ir e, europinių, ir regioninių, ir nacionalinių lygmenių. Taigi mes e, tikrai e, norėtume žinoti, kad visi yra pasirengę siekti tų pačių bendrų tikslų. Mes visi suinteresuoti supaprastinti sistemą prieš dar europinius rinkimus, Europos parlamento rinkimus, prieš ES piliečiams nustojant apskritai teikti paraiškas gauti europinės lėšas, nes jos tiesiog gazdina visos administracinės procedūros. Ir um, paskutinė rekomendacija mūsų ataskaitoje bus skirta auditui. Mes renksime detalės rekomendacijas apie tai, kaip tobulinti šią veiklos rytį. Aš pasirengusi dar detaliau uh, viską paaiškinti ir, aišku, viską atsiųsiu raštu. Uh, Ačiū, tai ir baigsime šią diskusiją. Ačiū už dalyvavimą ir labai prašom visada atvykti, kai tik galite į mūsų komitetą. Tęsime dabar ir perėsime prie kito darbo tvarkės punkto. Tai yra nuomonės projektas parengtas pono Omaržy. Jis pristatys savo nuomonės projektą dėl žvejybos laivyno atokiausiuose regionuose valdymo. 2015 <coughs> lapkritį buvo nusista delegacija į vieną iš ES atokiausių regionų ir tada buvo nuspręsta žvejybos komitete parengti pranešimą dėl e, žvejybos laivyno atokiausiuose regionuose valdymo. Mūsų komitetas nusprendė parengti nuomonę šiuo klausimu ir ponas Omaržy buvo išrinktas, buvo paskirtas nuomonės referentu. Šiandien įvyks pirmasis apsikeitimas nuomonėmis, bus e, pristatytas projektas. Atsakingame komitete e, e, šis pranešimas bus tvirtinamas kovo mėnesį. Ponas Omaržys, žodis Jums. Madame la Prezidente, merci. Ačiū, ponė pirminkė. Pirmas keitimasis nuomonėmis šio klausimu po e, kadangi e, Žuvininkystės komitetas rengia pranešimą šią temą. Jūs pasakėte, kad šis, ši nuomonė rengiama po to, kai e, žuvininkystės komitetas surengė misiją į Reuniono salą lapkričio mėnesį ir būtent šios misijos metu, e, kurioje aš dalyvau taip pat su žankysės komitete buvo na, nuspręsta renkti pranešimą, kurį turime šiandien prieš akis. Kam? Kodėl? Paprasčiausiai dėl to e, buvo konstatuota, kad žankystė e, nutolusiuose regionuose turi ateitį, bet yra, yra problemų, yra tam tikrų kliučių, kurios neleidžia optimizuoti šio darbo, o ir iššūkiai reiškia, kad reikia stengtis panaikinti tas kliūtis, kad būtų galima, kaip galima geriau reguliuoti tą veiklą. Aš pateiksiu keletą skaičių, kad geriau suprasmėte tas E, šių iššūkių dimensijas. Apskritai ES, Prancūzija, Ispanija ir Portugalija teritorija sudaro 2,5 tūkstančio kvadratinių kilometrų. ir būtų e, e, Tai yra svarbus taip pat e, žvejybos laivynas, kuris naudojamas tose nutolose regionuose, nes nutolose regionuose tas laivynas yra mažiausiai išplėtotas, ko gero. Jis 8, nutolusiuose, atkausiuose regionuose laivynas išplėtotas mažiau. Pavyzdžiui, Reunione 2012 metais laivynas sudarė 1600 tonų tai yra pusę procentų. Mažiau negu pusę procento to, kas buvo sugauta Indijos vandenyne apskritai. E, ar tai būtų kitų šalių e, laivyno ar Europos laivyno. Taigi tas e, tokiaus regionų laivynas yra sudėtingoje situacijoje, tačiau Mes kaip Europos institucija turime kelti klausimą dėl investicijų e, vykdytų rezultatų, investicijų vykdytų metų metus atokiausiuose regionuose. E, kadangi iššūkiai tikrai nemenki tuose regionuose, pokalbiuose su komisijos nare Kretu ir pirmininku Junkeriu matome, kad tai, tai yra tai yra paskutinis šansas skurti taisyklės, kad e, būtų prisidėta prie tų regionų plėtros. Aišku, šio pranešimu, šią nuomonę nes nesiekėme pakeisti uh, žalgysės komiteto darbo. Nes reikia, kad mūsų nuomonė būtų skirta regionų vystimuisi. Ir, ir aš ketinu dirbti kartu su kolegomis, su kolega Vykė Rodus, kad mūsų nuomonė prisidėtų prie jos pranešimo. Kas svarbu mūsų komitetui? Aš manau, kad būtų įdomu patyrinėti tai, e, ką aš jau pradėjau daryti. Būtent klausimas tas, kaip įvairūs regionai gali prisidėti prie žunkystės plėtojimo. Aš manau, kad įdomu tai, kad turime kreiptis į regioninės institucijas, kad jos stiprintų investicijas į infrastruktūrą, kas leistų konsoliduoti tą ryšį ir e, su, su žvankystės pajėgumais ir prisidėtų prie priekybos žuvininkystės produktais e, plėtojimo ir taip pat darbo vietų kūrimo. E, nes mes importuojame žuvis iš atokiausių regionų, kur e, vandenys yra žuvingi E, tačiau e, vietoje dažnai nėra infrastruktūrų, kurios galėtų leisti perdirbti žuvininkystės žuvis, e, sugautą žuvį, kad būtų galima tiekti į tolesnius kraštus tą žuvininkystės produkciją. Ir mes norime nukreipti vietos institucijas ir, ir viet, valstybės narės, kad būtų galima uh, daugiau investuoti į infrastruktūros kūrimą, kad ta pakrančių žvejyba plėtotųsi. Nes reikia konstatuoti, kad milijonų milijonai buvo investuoti tam, kad būtų, būtų pastatyti įvairūs uostai, konteinerių uostai ir panašiai. Tačiau investicijos tam, kad būtų galima pataisyti, plėtoti mažus laivynus, mažus laivus, tokių investicijų nėra. Ir galiausiai kyla klausimas ir dėl reguliavimo ir 349 sutarties straipsnio. Mūsų komitetas, regijų komitetas yra kompetentingas e, šio straipsnio reglamentavimo srityje. Taigi, kas yra? Nu, nu atkiausiams regionams e, draudžiame, draudžiame atnaujinti žvejybos laivynus. E, kai kalbama apie taisyklės kylančios iš bendrosios žuvininkystės politikos. Tačiau e, čia yra konkretis specifinė situacija. 0,5 nu, procento sugaunama žuvies e, mūsų žvėjų tokse regionuose. Ir reikia galvoti apie tai, kad neaukojant svarbiausių principų, e, kylančių iš žunkystės politikos ir būnant dėmesingiems tiems, tam, kad e, tokiausiuose e, regionuose nebūtų, nekiltų problemų tvarumo tikslams. Ir čia visgi reikia rasti sprendimų, kompromisų, remiantis 349 straipsnių, kad būtų galima e, tam tikrų ribotų mastų su tam tikromis griežtomis sąlygomis visgi e, leisti pakrančių žvejybai mažiems žvėjams modernizuoti savo laivyną. Tai yra labai svarbus reikalavimas, kurį kelia atokiausių regionų žmonės ir aš, kad jie turėtų tam tikrą ateitį, kad nors tai būtų ir apribotos e, reikšmės e, atnaujinimas pagal 349 straipsnį, nepažindžiant tų e, bendrijos principų ir kylančių iš žuvininkystės žemės ūkio politikos principų. Taigi toks elementas, kurį norėjau pateikti šiai diskusijai. E, Pirinkė paminėjo, koks yra e, grafikas, e, kas svartant šį klausimą ir lauksime kolegų įnašo į šį darbą. Ir aišku, aš esu jūsų paslaugoms svarstant šį klausimą. Ačiū. Šešėliniai pranešėjai. Dabar ponas Pungan. Merci, madame. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai trumpai kalbėsiu. Pirmiausia, dėkoju kolegai Junus ir regiai komitetui už tai arba kuris atliktas. Ir galiu pasakyti, man buvo labai malonu bendradarbiauti su jumis, rengiant šį pranešimą apie žvejybos laivyno valdymą ultraperiferinėse regionuose. E, esu įsitikinęs, kad žuvininkystės sektorius gali ženkliai prisidėti prie tvarios mūsų ultraperifeninių regionų raidos. Tam būtina mūsų žvėjams susilaukti pagalbos ir paramos, kai, kadangi ultraperiferinių regionų padėtis reikalauja ypatingų priemonių ir e, mes turime pritaikyti e, e, pristaikyti prie tų regionų specifikos, kaip kalbama 349 sutarties straipsnėje. Galiu pasakyti, kad šiandien man labai didelis garbė organizuoti konferenciją, kurioje susitiks visi žuvininkystės iš ultraperiferinių sektorių atvykę regionai ir e, regiono atstovai. Mes aptarsime e, būtent tų regionų specifiką. Konferencija prasideda 12.30 6Q1 salėje kviečiu visus, mėly kolegos, mėly draugai, ateiti ir vertinti mūsų regionų žvėjams iškylančius iššūkius. Ačiū. Ačiū už tokį malonų pakvietimą. Dėkui, dabar tęsime. Šešėlinį pranešėjai vėlgi, ponė Breso, ji pristatys pono Monskur poziciją. Aš esu šešėlio šešėlė. Very <laughs> visible. yes, very visible. Labai matomas šešėlis. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš visų pirma norėčiau atsiprašyti pono Manskūr vardu, nes jis e, negalėjo pats atvykti, bet aprašė, kad aš e, už jį pakalbėčiau. Ir paliko tekstą, kurį aš dabar e, pateiksiu pranešėjui. Ir aš savo ruoštų noriu padėkoti pranešėjui už e, svarbų darbą, aiškumą pasiūlymas būtent labai aiškiai parašytas, man atrodo, kad tai mūsų komitetui derama, nes mūsų komitetas e, nagrinėja e, regionų plėtrą. Todėl svarbu, kad nuomonėje būtent apie tai ir būtų kalbama. E, kolegos Monsur vardu galiu pasisakyti, bet jūs žinote, kad E, man irgi labai rūpi kalnų regionų ir ultraperiferinį regioną, tai aš labai įstringai šią temą domiuosi. Ir galiu pabrėžti, kad e, žuvininkystės indėlis yra nepaprastai svarbus Europos strategijoms ultraperiferinėse regionuose įgyvendinti. Ir ponas Manskur taip pat pabrėžia, kad ultraperiferiniuose jūrų regionuose žuvininkistės raida yra gyvybiškai svarbi, nesikuria darbo vietas ir, svarbiausia, leidžia regionams tvariai plėtotis. Visi prisimenate, kad nekalbame apie e, didelės upes, mes e, ar e, didelius žvejybos laivynus. Mes kalbame apie smulkius žvejybos ūkius ir įmonės, kurios yra labai svarbios tų regionų raidai. Ponas Manskur. Kad e, tie regionai turi dažnai mažiau galimybių rinkose negu kiti. Todėl jų darbo ypatybės yra kitokios. Jie turi rinkose galimybių jūrinės zonos tiems regionams yra nepaprastai svarbios, todėl vietos plėtros potencialas egzistuoja ir būtent todėl tokie regionai yra ultraperiferinių ultraperi, regionų plėtros e, bendros neatsiejama dalis. Jūsų pranešimo esmė užtikrinti, kad juose glūdantis potencialas virstų realia plėtros dalimi. Kitaip tas potencialas nebus potencialas, jis jau ilgą laiką egzistuoja, bet niekas jo nesinaudoja. Bet žinia, kai kuriuose regionuose, pavyzdžiui, Kanarų salose, tas potencialas geriau išnaudotas, o kitose dar visai ne. Taigi, jeigu tas potencialas nebus išnaudotas, tai vietos bendruomenėms, e, bendruomenės ištiks katastrofa, nes žvejyba yra būtiniausia jų tolesniam egzistavimui. Jūsų nuomonė nepaprastai svarbi ir jūs e, visi kartu bendradarbiauti mes turime parodyti, kaip galime konkrečiai prisidėti prie iškilusių kliūčių pašalinimo, kad e, užtikrintume tikrą šio regiono plėtrą, subalansuotą plėtrą ultraperiferiniuose regionuose. Dar kartą ačiū. Aš perduosiu Jums savo raštą, bet šešėlinių pos... še... pranešėjų posėdį aš dar kartą pakalbėsiu. Ačiū. Toliau ponas Liūrė, šešėlinis pranešėjas. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju pranešėjai už darbą rengiančią nuomonę. Negalima šios e, srities apibūdinti kaip nišinės regionų komitete, bet e, e, turbūt neprilyksta jį vis tik tai kitų regionų susilaukiamam dėmesiui. Ultraperiferiniai regionai kenčia dėl investicijų stokos. 8-ame, 9-ame dešimtmetyje finansavimo buvo labai nedaug. Per 10-ąjį dešimtmetį per bendrą žuvininkystės politiką irgi ribotos sumos buvo skirtos. Todėl mes džiaugiamės, kad dabar yra stengiamasi uh, pagerinti finansavimą pagal bendrą žuvininkysės politiką ir tikimės, kad jūsų nuomonė padės e, pasverti novatoriškų būdų, kaip tokių regionų plėtrai dar labiau padėti, išlaikant biudžeto limitus. ECR taip pat mano, kad reikia atidžiai išnagrinėti, kaip vietos bendruomenė galėtų prisidėti prie žvejybos sektoriaus raidos ir esame jau matę aiškių pavyzdžių, kaip vietos bendruomenės e, akivaizdžiai pakeičia į gerą padėtį. Pasirūpinkime, kad svarbiausi veikėjai būtų vietos žmonės. Europos miestai apie tai irgi kalbėjo šiek tiek anksčiau. E, kai kalbame apie regionų finansavimą, būtent e, tas žemiausias ligmuo turi labiausiai pasireikšti, nes būtent e, jie geriausiai žino, kaip tos lėšos gali būti panaudotos ir ultraperiferiniuose regionuose tas pats turi būti, aš manau, kad pranešime apie tai ir kalbama. Tačiau būtų labai teisinga pažymėti, kad ECR frakcija turi nemažai susirūpinimo. Ir dabar bandome rasti kai kurių sričių kompromisų. Jau ilgą laiką prieštaraujame tam, kad ultraperiferiniai regionai susilauktų ypatingo traktavimo, kaip kad numatyta 349 straipsnėje, nes dėl to, mano nuomonė, mūsų nuomonė, būtų taikomos tikslinės priemonės e, skirtos e, tų ultraperiferinių regionų klimato geografiniai problemai, geografinėms problemas ir specifikai. Tačiau 349 straipsnis mūsų nuomonė sukuria nesažiningumo galimybę nes neretai ir kitus regionus galima apibūdinti kaip periferinius ir tada to straipsnio taikymą būtų galima išplėsti. Tačiau tie regionai nėra apibriešti kaip kenčiantis nuo tokių pat e, klimato ir geografinių problemų. Todėl mes norime, kad ultraperiferiniai regionai būtų geriau apibriešti, nes dabartinis apibrėžimas yra šiek tiek dirbtinis jis neatspindi e, šių dienų ES realybės. Todėl ECR pasisako už regį komiteto nuomonę, kuris, kurioje sakoma, kad e, e, nepasisako visiškai prieš 349 straipsnį paminėjimą. POS OI, vadinamosios POZOI programos taikymas mūsų ECR frakcijai tai atrodo gana problematiška. Europos komisija yra numačiusi rašyti POZO schemą į ankstesnį MFF ir mes dabar tikimės, kad bus suteikta papildomos paramos. Tačiau ar nebus taip, kad iš tiesų sukursime tik dar vieną biurokratinį lygį, o realių rezultatų nepasieksime? Nemanau, kad yra atsižvelgima į bendrą ES biudžetą ir greičiausiai bus ženkliai pakeisti bendri mokėjimai į ES biudžetą per artimiausius metus. Visi žino dėl kokių priežasčių. Todėl bendras požiūris e, programų finansavimo ES E, turės pasikeisti, nes kol kas nelabai suprantame, koks poveikis bus padarytas. Vis tik dėkoju Jums už šį pranešimą ir stengsime su Jumis bendradarbiauti toliau jį rengiant ir tvarkant. Ačiū. Kitų frakcijų atstovų e, nematau, todėl suteiksiu žodį poniai Krell. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš nelabai suprantu, kas yra žuvininkystė, bet uh, Turiu klausimą pranešėjai. Savo žanginėje kalboje jūs sakėte, kad ultraperiferiniai regionai apsupti uh, vandenimis, kuriuose pilna žuvies. Aš prieš porą metų viską kitaip girdėjau. Viename iš Ispanijos ultraperiferinių regionų žvėjai skundėsi, kad uh, E, laivai atplaukiantis iš e, kitų regionų e, labai išgaudo žuvis, bet jie ne, netvariai žvejoja, nesubalansuotai žvejoja ir tai labai kenkia ultraperiferiniams regionams. Ar iš tiesų taip yra? Jeigu taip yra, galbūt reikėtų jūsų pranešime tą paminėti. Tvari, subalansuota žvejyba žuvininkystė yra labai svarbi. Tai yra regionų plėtros tose regionuose, tose ultraperiferinėse zonose neatskiriama dalis. Negalime reikalauti tvarios e, žuvininkystės, jeigu žuvų nebėra, bet aš nežinau, kokia iš tiesų padėtis yra. Labai ačiū. Nematau Mare generalinio direktorato atstovų iš komisijos. Uh, uh, Aš atsiprašau, bet kolega iš uh, Mare generalinio direktorato šiek tiek vėluoja, dar netėjo. Bet... Labai atsiprašau, labai gaila, kad taip yra. Įtrauksime jį į diskusiją, kai bus pristatomas tikrasis pranešimas. Dabar gerbiamas pranešėjo žodis jums. Merci à vous. Dėkuoju visiems už komentarus, kurie buvo labai įdomus. Iki 1990 metų ultraperiferiniai regionai negavo ES paramos, negavo investicijų e, į žuvininkystės, į žvejybos laivyną. Tik tai nuo 1990 metų tokia parama yra teikiama. Ir jie tą paramą gavo, pradėjo gauti būtent tada, kai kaip tik buvo pradėtos įgyvendinti labai griežtos, uh, subalansuotos ir tvarios žvejybos priemonės. Tam tikrų požiūrių uh, atsirado dvigubas poveikis tiems regionams. Apie tai turim kalbėti. Aš noriu pabrėžti, kad jokių būdų nereikia kaltinti taisyklių, kurios e, yra siejamos su subalansuota žvejyba. Mes greičiau turime prisitaikyti prie naujai keliamų reikalavimų ir pasirūpinti, kad regionų potencialas prisidėtų prie jų plėtros ir vietos bendruomenių raidos. Buvo pasakyta labai daug įdomių dalykų. Visų pirma, dėl to, kad būtina supaprastinti reglamentavimą. Mes visi puikiai žinome, kad e, potencialiai galima iš tiesų konsoliduoti realų žvejybos laivyną. Deja, e, reglamentai yra labai sudėtingi ir tai uždeda didelių apribojimų, didelių kliūčių. Visą tai ateina iš ES. Ir gana dažnai per daug dažnai dėl tų a, reikalavimų yra atsisakoma tenkinti tam tikras taisyklės ir tada žvėjai lieka izoliuoti ir nebegali plėtoti savo e, raidos, savo plėtros veiklo, vers, veiklos verslo ir negali prisidėti prie vietos regionų plė, raidos. Aš galiu pasakyti, kad taip, ECR pozicija dėl 349 straipsnio nėra nieko naujo, mes apie ją jau seniai žinome. Tačiau aš manau, kad jūs turėtumėt pagalvoti, jog ultraperiferiniai regionai vienai par kitaip yra lyderiai atspindintis, ko iš tiesų reikia visiems Europos regionams. Kągi noriu pasakyti, būtina atsižvelgti į, regi į kiekvieno regiono specifiką. Ir aš man nemanau, kad ateityje Europos politikai uh, nepradės ieškoti bendrų sprendimų jeigu jie leis sustiprinti tų regionų ekonominę padėtį. Pietinėme pusrutulyje gyvenantis žvėjai neturi nieko bendro su šiauriniu pusrutuliu. Bet turime įgyvendinti visus tuos pat reglamentus, kurie buvo sukurti visų pirma šiauriniam e, pusrutuliui. Kai tie reglamentai buvo kurti, buvo galvojama, kaip e, išspręsti problemas egzistuojančias e, Atlanto, Šiaurės Atlanto regione, Viduržėmio jūroje. Bet šiandien tos pačios taisyklės turi būti taikomos ir Karibuose, ir Ramejame vandenyne ir panašiai. Ir e, iki absurdiško lygmens tos taisyklės yra keliamos. Todėl 349 straipsnis mums yra naudingas, nes jis leidžia mums susidūrus su reglamento absurdiškumu, e, jo jį apeiti. Ir aš esu tikras, kad ECR, formuodama savo poziciją dėl Europos masto taisyklių taikymo, e, vadovaujasi logika. Ir, e, bet mes norėsime apginti 349 straipsnį. Supraskime, kad tas straipsnis uh, E, gali sukelti ir kitų, gali būti e, tinkamas ir kitiems regionams, panašiais atvejais, kaip mano įvardinėm, pavyzdžiui, kalnų regionams. E, tada galima labiau pasverti tų regionų specifiką ir suvokti, kad reglamentas negali būti taikomas vieno korpalio principu. Kalbant apie subalansuotumo ir tvarumo aspektą, mes esame regi komitete, Jūs, kolegė, ką tik sakėte, kad e, nesate žvejybos ekspertė. Aš ir pats nesu didelis ekspertas, bet, e, noriu, bet žinau, kad e, taisyklės, kurios yra bendroje žvejybos politikoje, yra taikomos visiems ES laivams. Aš nežinau, ar Marė generalinis direktoratas jau atėjo. Taip, jeigu atėjo, tai aš, mes galėsim iškart suteikti žodį. Bet žinau, kad jeigu ES vandenyse nėra taikomos iškeltos taisyklės, e, tai žvėjams gali būti pritaikomos sankcijos. Yra visa eilė ultraperiferinių regionų, kurie vis tik iškeltų taisyklių netaiko. Ir čia iškyla kita problema, apie kurią turėtumėm kalbėti mūsų regionų plėtros komitete žvejybos sutartys, jų keliamos problemos. Turiu galvoje tas sutartys, kurios yra pasirašytos su trečiosiomis šalimis, ypač AKR šalimis. Čia vėlgi mes vienaip ar kitaip e, e, atsukame nugarą ultraperiferiniams regionams. ES bendrosios politikos nuoseklumas yra labai svarbus, jeigu norime, kad ultraperiferiniuose regionuose e, vykdomos investicijos, dedamos investicijos atneštų optimalių rezultatų. Nėra pateikta e, prašymų finansuoti e, specialiai taisyklių gyvendinimą, nei iš vietos politikų nesu to girdėjęs, nei iš žvėjų. Uh, Bet šiandien problema yra ta, kad reglamente yra juridinių kliūčių. Pavyzdžiui, negalima sukurti e, žvejybos plėtros plano vienam ar kitam regionui. Bėgdamas norėjau dar vieną pastebėjimą išsakyti. ES institucijose buvo ekspertas A, nepamirškite, kad jūs esate salos apsuptos vandens. Ir re, jūs esate ypatingi regionai, todėl žvejyba turi būti pagrindinis tų regionų plėtros ramstis. Tačiau tuose regionuose yra labai didelis rekordinis ES mastų nedarbo lygis - 60 procentų Reunjono saloje jaunimo yra be darbo. Aš esu iš tos salos. Maždaug toks pats skaičius yra ir Martiniko, ir Gvadelupėje. Taigi, mes savo ruoštą esame kalti, kad nesukūrėme visų reikalingų sąlygų, kad tie regionai galėtų plėtotis. Ir taip žinant, kad yra galimybių plėtoti tos regionus. Tai yra rimta problema, nes ES sukuria e, padėtį, kuri nėra ten, visus tenkinant. Mes turime stengti sukurti visus tenkinančią padėtį ir uh, suteikti reikalingą finansavimą ir paramą. Taigi, uh, biudžetas turi būti skirtas uh, konkrečiai veiklai, Europos politikos įgyvendinimui, jos praktiniam vykdymui ir aš esu tikras, kad Ulrikės Rodust pranešimas leis e, pasiekti ženklios pažemogos. Ačiū. Thank you. Thank you very much. So we, uh... Ačiū. Tuo ir baigiame diskusiją šią temą ir tęsime darbą su mūsų darbo tvarkė. Lauksime jūsų nuomonės projekto pateikimo. Toliau koordinatorių sprendimų tvirtinimas pagal darbo atvarkę. Vakar po pietų susitiko koordinatoriai ir jų sprendimų santrauka jums buvo atsiusta vakar vakare elektroniniu paštu. Ar galėtume patvirtinti, panas Vanystelroj? Ačiū, aš dar neatsispausdinau prie sprendimų. Tai iš galvos, kiek prisimenu, dvi pastabus. Pirmiausia, mhm, manau, kad e, geros buvo padarytos išvados ir gera diskusija dėl omnibus. Jeigu neklystu, antras punktas, tiksliau, trečias e, išvadų punktas. Reginomanės referento pavardė turi būti įrašyta e, sesijos dokumentuose. Gal e, reikėtų sakyti regi, pranešėjas. Dokumente, ant to, ant to dokumentų turi būti parašyta e, refer, pranešėjas, ne referentas. Ir antra, dėl EPP pasiūlymo ir to, kas vakar buvo aptarta protokole sakoma, visi dabar gali teikti pastabas ir vėliau koordinatorių posėdėje grįžime prie šio klausimo, bet aš manau, kad tai neprogresyvus požiūris. Mes dėl to ir nesutarėme, tiesą sakant. Mes sakėm taip, aptarsim šios klausimus, visi gali komentuoti, jeigu nori, bet galima toliau e, teikti rezoliucijos projektą jau per kitą mūsų komiteto posėdį. Tai galima numatyti pakeitimų teikimo datą ir spa, sausio ar la, vasario mėnesį galim baigti renkti tą dokumentą. Tai aš manau, kad reikėtų tai ir įrašyti, tam, kad nebūtų kažkokių vilkinimų. Ir beje, visada galima klausimą pakeisti paskutinę minutę, gal vasario mėnesį mes e, turėtume šiek tiek pakoreguoti klausimą. Aš Ekon komitete, ką tik e, buvau, ten buvo balsuojama dėl rezoliucijos ir tuo pačiu metu balsavo dėl klausimų. Taip yra užtikrinamas balansas, elgiamasi demokratiškai, skaidriai ir nelaukiama mėnesius, mėnesius, kol kolegos pateiks pastabų. Uh, Dar žvalgausi į kolegas, kaip jūs, ką jūs manote apie šias klausimus? Dabar mes turime dar visą valandą likusią mūsų posėdžio, tai padirbėkime. Ar norite, kad dabar svarstytume jūsų klausimai, kurie atsakoma žodžiu? Šiandien jūs norite, kad apie tai kalbėtume? Dabar jūs įtraukite protokolą į darbo tvarkę. Bet protokole tik įrašytas e, su klausimas, prie kurio galima grįžti ir grįžti neribotą laiką. Supratau, pirmininkė sako. Uh, Aš supratau vakar per koordinatorių posėdį, kad mes sutarėme dėl tų keturių punktų, kurie bus išdėstyti laiške ir be to įtrauksime savo pasiūlymą dėl mūsų pranešėjų pavardžių įtraukimą į pranešėjų sąrašą. Tai yra e, ir tos pavardės įtrauktos protokole, kiek žinau, už sekretoriato. Ne, ten e, įrašytas regijų komiteto referentas, bet aš noriu, kad būtų įvardintas tas mokyų pranešėjas. Taip suprantu, kad sekretariatas e, vadovaujasi 54 darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnių. Bet mes dabar bandom sukurti dar 54 plus straipsnį, papildomą taisyklę. Jūs tą puikiai suprantate kaip pranešėjas. Tai tikrai supraskime visi teisingai. 54 plus plus plus straipsnis reiškia, kad mes turime pranešėją, kurio pavardė įtraukta į pranešėjų sąrašą. Taip koordinatoriai supranta. O antras klausimas dėl klausimo, į kurį atsakoma žodžiu, to klausimo projekto. Vakar nusprendėme, kad e, mes toliau dirbsime prie to klausimo regionų komitete, e, regionų, komite, e, regionų plėtros komiteto komitetas dirbs su EPP atstovais ir teiksime rezoliuciją mūsų komiteto vardu ir klausimai, kurie sakoma žodžiu. Tai buvo nuspręsta vakar. Jūs pasakėte, kad esate pasirengę priimti pakeitimus ir pasiūlymus visų frakcijų regionų komitete. Ar taip? Taip, viskas teisinga, bet aš pasakiau daugiau. Aš pasakiau, kad uh, Dabar mūsų paprašyta pateikti rezoliucijos tekstą. Nes e, jau turėtume dabar turėti teksto projektą ir turėtų įvykti pirmas apsikeitimas nuomonėmis, kad neprarastume laiko. Čia mes turime keturis koordinatorius. Jeigu kiti kolegos sutiks, tai uh, Mm, mes e, tą ir rašysime į protokolą, kad dirbsime dabar su klausimu, į kurį atsakoma žodžiu, kad galima teikti visus pakeitimus, kaip ir buvo sakyta vakar, ir kad toliau rengsime rezoliuciją. Ar to jūs pageidaujate? Taip, apie tai buvo mano pastaba. Ir dar mm, pastaba dėl sekretoriato atstovų, kurie turėtų dalyvauti ir mums padėti. Pirmininkė, taip kaip visada, taip ir bus. Ar tai priimtina visiems? Ačiū. Tai su tokiais pataisimais mes tvirtiname. Nes čia beveik vien tik ponai liko jau. Neverta ir kreiptis ponai ir ponės. Ačiū ponai ir ponės vis dėlto. Taigi su šiais pakeitimais. Mes patvirtiname protokolą, patvirtiname koordinatorių sprendimus. Kitų klausimų nėra, neįtikėtina. Priminsiu, kad kitas posėdis vyks antradienį, lapkričio 29 dieną, visą dieną nuo ryto iki vakaro. Ir aš norėčiau padėkoti vertėjams. Galbūt galite mums pasakyti, kada bus balsuojama. At... Balsavimas bus trečią valandą. Posėdį baigėme, ačiū.